atsiprašau, noriu dar prieš tai informuoti, jog e, Uzbekistano parlamento delegacija lankosi parlamente ir jos atstovai dabar sėdi balkone. Sveikiname juos. Delegacijai vadovauja ponas Kurmanov. Jisai yra senato užsienio ekonominių ryšių, užsienio investicijų ir turizmo komiteto pirmininkas. Sveikiname šią delegaciją, kuri čia atvyko į 13 tarp parlamentinį bendradarbiavimo, e, tarp parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdį. Grįžtame dabar prie mūsų diskusijos. Dabar ponui Becker žodis. Dvi minutės gerbiamas ponė pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos. Su